Colleagues. Kolegos, e, norėtume dabar tęsti posėdį. 13 darbo tvarkės punktas. Noriu pasisveikinti su ponia Romana Vlahutin. Jie yra ypatingiems pavadinimams skirta ambasadorė sujungiamumo srityje. Sveiki atvykus. Pone Vlahutin yra jau keletą kartų viešėjusi mūsų komitete dirbdama kaip mūsų atstovė Tiranoje. Na, dabar jinai užsima visai kitokiais reikalais. Šiandienos e, sustikimas arba jūsų pakvietimas e, yra susijęs su kolegos Butikofer e, iniciatyva sukurti ir įtraukti į mūsų darbo tvarkę sujungiamumo strategiją. Tad mes ir norime e, šią temą, kuris svarbi ES užsienio reikalų politikai ir aptarti. E, vėluojame šiek tiek, tai iš karto steiksiu Jums žodį, gal 10 minučių mums pakalbėtumėte, o paskui 15 minučių dar paskirtume įvairiems klausimams aptarti. Dėkoju, e, malonu dalyvauti šiandieną. Sungiamumas yra tikrai visapimanti tema ir prieš atvykdama čia aš galvojau, kaip suskirstyti savo pasisakymą. E, e, jame bus dvi dalys. Apskritai pakalbėsiu apie sujungiamumą, ką tai reiškia es užsienio reikalų politikai, saugumui. O paskui e, pereisiu prie Europos ir Azijos sujungiamumo strategiją. Na, e, dažnai klausima, ką reiškia sujungiamumas, e, kokia to prasme, skirtingiems žmonėms e, gali reikšti kitus dalykus. Kiekvieną kartą bandau kuo geresnį paaiškinimą surasti, bet iš esmės tai yra strateginė, nuosekli ir visą apimantį investiciją į infrastruktūrą. Ir ES kaip tokia yra būtent geriausias e, tokių investicijų pavyzdys e, - strateginių, nuoseklių ir integruotų investicijų. Kaip užsienio politikos priemonė, sujungimumas yra nepaprastai svarbus, nes e, jisai verties prasme nėra neutralus jame labai aiškiai remiamas vertybėmis, normomis, reguliavimu, kalbant aplinkosaugą, socialinę apsaugą, lyčių lygybę, ir e, europinių požiūrių į e, pasaulio valdyseną. Aš pabandysiu pakalbėti tris elementus. E, ar mūsų užsienio reikalų politikoje. Visų pirma, politinis aspektas. Europos Sąjunga, jeigu žiūrėsime į, į jos vietą pasaulyje pagal ekonomiką antroje vietoje PBVP, esame antri e, pagal e, investicinių fondų sukauptą turtą. ES e, labai pralenkia kitus vystomojo bendradarbiavimo donorus pasaulyje. Tačiau turime pasakyti, kad ES 440 milijardų eurų yra skyrusi grantams ir paramos fondų, e, e, lyginant su 416 milijardų, kuriuos e, vienos juostos vieno kelio platforma pastaraisiais metais yra paskolinusi. Bet kuriuo atveju tai e, realizuojama kaip politinė jėga pasaulio mastu. Mm. E, e, turime e, ištaisyti egzistuojantį disbalansą tarp faktų ir suvokimo. Antrasis labai svarbus elementas yra saugumas ir ypač ekonominis e, saugumas ir ES strateginis suverenitetas, kuris susijęs su mūsų veiksmais sujungiamumo srityje. E, sakysime, e, dvigubo panaudojimo įranga, pavyzdžiui, uostuose, saugumo įranga, 5G įrangos. E, dalykai. Na ir pastarojo laiko situacija susijusi su korona. Koronas e, virusu ir kiti dalykai e, labai aiškiai rodo, kad jeigu greitai situacija nesugrįž į normales vėžės, galime susidurti, pavyzdžiui, su dideliu uh, E, vaistų trūkumų, tame tarpe ir antibiotikų, nes e, apie 70 procentų e, generinių vaistų gaminama Indijoje ir jie labai priklauso nuo tiekimo iš Kinijos. Na ir galiausiai trečias elementas - ekonominis klestėjimas. Pasaulio banko tyrimai rodo, kad kiekvieni Kiekviena investicija e, į pasaulio ekonomiką e, labai smarkiai prisėda prie e, ekonomikų augimo kitose pasaulio vietose. Šiuo metu pinigai pigus, pinigų yra daug ir Vien tik tai Europos e, kapitalo rinkose yra apie 15 trilijonų eurų, kuriuos galima investuoti. Tuo pat metu, e, pagal prognozes, vien Azijoje e, investicijų poreikis bus apie 26 trilijonai eurų ir viešųjų pinigų tam nepakas, nepakaks, vadinasi, reikės mobilizuoti privačias investicijas ir paraginti e, privačius investuotojus dirbti drauge su mumis e, sujungiamumo srityje visame pasaulyje. E, sujungiamumas tampa mūsų amžiaus geopolitinė priemonė. ES reaguoja į tuos faktus. 2018 metais ES vadovų taryba patvirtino atitinkamą komunikatą E, dėl e, Europos ir Azijos sujungimo ir basimos ES strategijos. E, išsienio veiksmų tarnyboje buvo sukurtas nedidelis skyrius, taip pat atsirado tarp institucinė darbo grupė. E, E, ir mes, aišku, koordinuojame ir e, aptarnėjame tai su valstybėmis narėmis. Pati strategija numato svarbiausius europinio požiūrio elementus. E, ten yra transportas, energetika, skaitmeninė skaitmeninis e, sujungiamumas, pirmojų atveju fizinė infrastruktūra, antra finansinės paramos užsitikrinimas, e, trečia partnerystės su panašiai galvojančiomis šalimis ir regionais. O pagrindiniai principai - tvarumas, e, ar tai būtų finansinis, ekonominis, socialinis ar aplinkos sauginis tvarumas ir lygios sąlygos. E, mes kalbame apie e, abipusiškumą, kalbėdami su verslo bendruomenė ir siekiame, kad sprendimai būtų priimami e, remiantis tinkamu supratimu esančio konteksto ir faktų. Konkrečiai aktyviai dirbame su Japonija, įvyko sujungimo reikia sujungiamumo reikalų e, formas, e, kuris buvo labai sėkmingas. E, tiesą sakant, nors menkai buvo tai nušviečiama žiniasklaidoje, bet 11,5 milijono žmonių vienai par kitaip įsijungė į tą formą. Mes vis dar turime tam tikrų trūkumų, kuriuos reikėtų taisyti. E, ten e, egzistuoja nemažai ES potencialo ir e, gebėjimų, kad galėtume mes užimti tinkamą sujungiamumo vietą pasaulyje. Vienas iš didesnių trūkumų yra labai didelis susiskaldymas, darome daug, bet atskirai, atskirose valstybėse narėse, atskiruose institucijose, turim daug pavadinimų ir įvairiausių santraupų, ir labai sunku e, visą tą pavaizduoti kaip ES veiklą. Ir tai vien, ne vien tik tai komunikavimo problema, ne vien tik problema, kad nežinome, kaip e, tą ištransliuoti, tai sisteminė problema, nes e, mūsų veiksmuose yra daug lygia gretiškumo ir visą tai reikia spręsti, pasinaudojant indyčiai, programavimo priemonę ir kitomis priemonėmis. ES e, reikia holistinio požiūrio į sistemą, apjungiant ES ir valstybės narės. E, valstybės narės gali išeiti į pasaulinį lygį tik tai, jeigu veiksime drauge, atskirai valstybės narės tiek, tiek pasiekti negali. E, kitas trūkumas yra aiškių priemonių trūkumas numatoma, kad bus e, Europos e, tvaraus vystimosi plėtros fondas plus, e, kuris bus tiesiogiai susijęs su jungiamumo dalykais. Mums reikia taip pat vienos finansinės platformos, kur galėtų susitikti ir tarpusavėje bendradarbiauti viešieji finansai ir privatus kapitalas. Aš įsivaizduoju, jeigu atsirastų tokia institucija, tai ji įneštų labai daugiau, daug daugiau nuoseklumo mūsų darbe, siekiant sujungiamumo. Na ir mums taip pat e, reikia e, e, stipresnės politinės valios ES tapti labiau geopolitinę veikėją, reikia ieškoti galimų alternatyvų sujungiamumui. Taigi sujungiamumas labai naudinga politinė priemonė, leidžia mus bendradarbiauti su įvairiais partneriais įvairiose lygiuose ir daryti pažangą. ES e, pasiūlymas yra būtinas, jo yra laukiama, bet jis turi būti e, nuoseklus, e, turi būti sutilptas ir tai puikiai galimybė uh, kuri e, atliepia e, visų mūsų lūkesčius. Dėkoju e, ambasadoriai Vlahutin už šią informaciją. Noriu paraginti dabar kolegas, kurie nori dalyvauti keičiantis nuomonėmis. Ypač <laughs> prisimenant paminėtą ES gebėjimą kurti įvairiausius sutrumpinimus ir santrup, santrumpas. Mm, tai aš manau, naudinga būtų bent vienerius metus uždrausti tokias santrumpas kurti. E, pastaroji santrauka, kuri dažniausiai minima yra NDICI arba NDC, e, kaip matote, dar ir skirtingai uh, galima ištarti. Nežinau, kad kas nors e, iš žmonių, kurie nieko bendro neturi su Berlemon pastatu ar, ar kitomis institucijomis, e, ką nors čia suprastų. Noriu paklausti, e, kas norėtų pasakyti šitame išplėstinėme biuro posėdėje. Ponės Butikofer. Dėkuoju pirmininkė ir ačiū ambasadoriai Vlahutin už pristatymą. Džiaugiuosi, kad svarstome šį reikalą e, užsienio reikalų komitete, nes tikrai manau, kad e, mūsų geopolitinių ambicijų e, labui, o mes su komisija laikomės to pačio požiūrio į tas ambicijas, ta sujungiamumo strategija galėtų tapti vienu iš labai svarbių instrumentų, jeigu jį tinkamai panaudotume. Tai turėtų skatinti mus laikytis ir įgyvendinti šią darbo tvarkę, ypač kai matome, kad kitur į tai žiūrima su pakankamu susidomėjimu. Pavyzdžiui, JAV yra labai suinteresuotas e, su mumis bendradarbiauti, ieškant e, galimų bendradarbiavimo e, mechanizmų tarp e, jų pačių, e, mėlynųjų taškų mechanizmo ir mūsų sujungiamumo strategijos. Jau buvo minėta apie JAV ir taip pat nemažai dėmesio sulaukėme ir iš ASEAN šalių tai atspindi e, tuos lūkesčius, e, tuos e, žvilgsnius nukreiptus mūsų link ir mes turime padaryti viską, kad įgyvenintume paž... tuos pažadus, kuomet e, surašėme tą sujungiamumo strategiją. Prieš kažkiek laiko kalbėjusi su Indonezijos finansų ministre Ir kai e, jos paklausė, ką jie galvoja apie Kinijos vienos juostos vieno kelio strategiją, e, ji e, taip atsakė, pasakykite, kokia yra alternatyva ir tada aš jums atsakysiu. Aš manau, kad tai tipiškas atsakymas, kurį išgirsime ne tik iš Indonezijos, bet ir iš kitų šalių. Jeigu mes tą sujungimumą strategiją padarysime tikrai egzistuojančią ir veiksmingą, tai manau ir mes turėsime puikių galimybių užtikrinant bendradarbiavimą su partneriais, e, ne tik e, tarptų, kurie yra čia ir e, rytų Azijoje, kaip paminėta, sustarėme su Japonija, bet taip pat ir Afrikoje. Aš įsivaizduoju, kad egzistuoja keletas e, klausimų susijusių su prioritetais, kuriuos turime išspręsti, jeigu norime, kad e, ši strategija pasiteisintų, pradėtų veikti. Visų pirma, reikia galvoti apie tai, kad reikia finansuoti tas rytis, kurios yra pačios svarbiausias ir e, dėrybose dėl DFP visas tas dalykas ir išsispręs ir mes ten galime arba laimėti, arba pralaimėti. Eina kalba ne vien tik tai e, tam tikrų lėšų priskirimą e, tam tikroms biudžeto eilutėms, bet taip pat ir apie tam tikrų priemonių sukūrimą. Pavyzdžiui, investicijų garantijų fondas. Uh, egzistuoja, kuris e, kai kurios regionuose kol kas yra taikytas ir naudotas, bet Azijoje dar ne. Vadinasi, reikėtų įtraukti, inkorporuoti taip pat ir Azijos šalis. Taip pat manyčiau, kad turėtume skatinti investicijas į e, viešąją infrastruktūrą, e, Europos investicijų bankas, Europos plėtros bankas turėtų būti e, uždegti šią idėją taip pat. Ir žinoma, neturime e, kliudėti, kliudyti tam e, energingam darbui, kurį dabar jau daro sujungiamumo grupė. Ir turime mobilizuoti paramą tam darbui aukščiausiose ES pareigūnų lygyje ambasadorė turėtų ne tik pati dirbti, bet ir e, įtikinti vieną iš Europos komisijos vice, e, vykdomųjų vicepirmininkų tapti sujungiamumo lyderiu ar vadovu. E, taigi reikės nugalėti ir tam tikrą pasipriešinimą šiai geopolitiniai programai, kuri egzistuoja, kuris egzistuoja kai kuriuose mūsų institucijose ir generaliniuose direktoratuose. Būtų gaila, jeigu nepasisektų su šia e, programa ir e, visi pažadai apie geopolitinės ambicijas būtų e, sustabdyti. Jeigu ta strategija nepradės veikti per rugsėjo mėnesį renginyje mes matėme didelį susidomėjimą šią idėją, bet tas susidomėjimas gali išblėsti. Jeigu mes rašysime kažkokį planą popieriuje, bet e, toliau nepratesime to darbo, tai reikš dar vieną prarastą galimybę. Aš labai tikiuosi, kad galėsime draugė darbuotis ir visą tai pakeisti. Dėkui. Dėkui panui Biutikopfer, Ana Fotyga, EKR frakcija. Dėkoju, ačiū ambasadoriau, už jūsų pasisakymą. Noriu padėkoti ponui Butikofer taip pat už jo iniciatyvą. Akivaizdu, kad yra tiek daug sujungiamumo aspektų, kad ši tema pareikalaus labai specialus dėmesio greta e, jau mūsų e, dabar vykdomos politikos. E, prieš porą metų, prieš e, keletą metų bandžiau iš Helsinkio nuskristi į Sofiją ir e, be jokių užtrukimų vis tiek tai užėmė man visą dieną. E, tai man padarė didelį įspūdį, tai tik vienas pavyzdys. Iš tikrųjų e, tiesa ta, kad turime panalizuoti e, e, maršrutus, e, kurie gali sujungti mus su kitais kontinentais. Paminėsiu du aspektus. Vienas yra linktis per jūrą su pietų Japonija. E, aš e, vis dar e, akcentuoju navigacijos laisvės užtikrinimo būtinybę, tai vienas iš mano hobi, taip sakant. Na ir kitas aspektas, mes dabar e, neužilgo ketiname priimti Afrikos strategiją, kiek suprantu, komisijos kolegija kovo pradžioje ketina tai padaryti. E, Ir e, ten taip pat e, į daugelis ryčių sutelkiamas dėmesys ir mes turime e, prisiminti, kad infrastruktūra ir transporto infrastruktūra ten yra nepaprastai pasenusi, sąsajos tarp pajūrio valstybių E, sostinių neleidžia, neduoda galimybių e, spartinti Afrikos rinkų integracijos. E, ko tik tai mes galėtume prisigalvoti apie regionalizavimą su G5 penketuku ar rytų Afrikos šalimis e, vis tik išlieka didžiuliai barjerai e, transporto ir e, sujungiamumo srityje. Dėkui. Ačiū Anai Fotygai. Ar būtų dar mm, daugiau pasabų? Jeigu ne, ambasadoriai Vlagutin žodis. Dėkoju, ponė Butikofer. Kalbėtojas mikrofonas dėja išsijungė. Sorry, sorry. Labai atsiprašau, jūs e, paminėjote posakį, parodykite man alternatyvą. Ir tiesą sakant, mes e, e, labai dažnai girdime tą posakį besivysnačiose šalyse iš savo partnerių. Panašių diskusijų turėjau Centrinėje Azijoje nes dabar ši strategija jau apima erdvę mm, e, nuo Europos iki Centrinės Azijos ir Azijos, iškaitant e, ir Vakarų Balkanus ir taip toliau. Ir e, mums ypatingai svarbu yra pasiūlyti alternatyvą, pateikti alternatyvų pažadą, kuris atsižvelgtų į faktus vietose ir būtų prasmingas. Mes e, taip pat turime neužmiršti masto e, elemento, jeigu norite sulaukti e, didelio masto pokyčių, taip pat turite ir kažką padaryti atitinkamu mastu. Jūs paminėjote ir kitus partnerius, ir kitas galimybės. Reikėtų pasakyti, kad Indija yra labai suinteresuota draugė su mumis dirbti sujungamumo srityje. Indija atveria labai įdomių galimybių ir mes tikrai jas analizuosime kaip regionas Azijanas yra e, irgi labai svarbus regionas, kai kurie mūsų verslai jau ten dirba. Bet e, svarbus dalykas, e, norint ten dirbti nuosekliai, yra tam tikrų standartų ar reguliavimo standartai, e, nes tai mūsų verslą daro konkurencingu. Ir e, mes esame suinteresuoti išlaikyti aukštą standartų lygį standartų lygį, kurie prisidėtų prie tų projektų uh, tvarumo testinumo. Mes kalbame ir į mus kreipiasi e, JAV dėl vadinamojo Blue Dot tinklo, dėl e, geros kokybės infrastruktūros sertifikavimo. E, kalbame su Japonija dėl pasiekto susitarimo įgyvendinimo. Naujas dalykas darbe su Japonija yra tai, kad įvertinome penkis regionus, kur e, kartu galime dirbti, tame tarpe Vakarų Balkanai, Afrika ir kiti. Mums labai svarbu taip pat e, paskatinti privačias investicijas, e, nes šis darbas reikalauja privataus kapitalo ir privataus ūkio subjektų ir mes daug bendradarbiavame su Europos Europos e, verslu, kurie, reikia pasakyti, puikiai supranta, e, kokie tai svarbus dalykai. E, pavyzdžiui, 69 procentai Vokietijos verslininkų vyksta į Japoniją nesiekdami patekti į Japonijos rinką, bet verčiau į trečiųjų šalių rinkas per Japoniją. Tai geras modelis, kurį galima būtų kartoti ir kitose srityse tvarka. Ar yra dar pastabėlių? Jeigu ne, tai tada noriu padėkoti ambasadoriai. Ačiū už tai, kad atvykote. Ir e, toliau seksime e, Europos jungimumo strategijos e, reikalus. Mūsų kitas darbo tvarkės punktas planuojamas 16.45 ir todėl siūlyčiau padaryti 10 minučių pertrauką. Ir e, tikrai tikiuosi, kad be 15.5 pavyks man pasisveikinti su e, visą virtinę kolegų, kurie kalba ispaniškai, nes aptarinėsime Venezuelos reikalus. Którego to tylko? Lopez Gil. Buenas tardes, everyone. Labadiena ispaniškai visiems. Siūlau tęsti toliau mūsų AFET susitik... posėdį. Kitas darbo tvarkės punktas - keitimasis nuomonėmis su EVT atstovu dėl padėties Venezueloje. Norėčiau pasveikinti ponę Veronik Lorenzo, ji yra Pietų Amerikos skyriaus vadovė EIVT. Kodėlgi mes dabar tai traukiame į darbo atvarkę? Jau praėjo vieneri metai po Juan Guaido išrinkimo ir atėjo laikas galbūt apžvelgti situaciją šalyje. Neseniai įvykiai parodė, kad situacija ir toliau yra eskaluojama. Noriu dar kartą pabrėžti, kad Europos parlamentas pripažįsta ir palaiko Juaną Guaido kaip nacionalinės asamblėjos legitimų pirmininką, bei taip pat e, legitimų ir laikinai pareigas einanti Venezuelos Respublikos prezidentą pagal Venezuelos konstituciją. Štai ryte World David Beasley iš pasaulio maisto programos e, dalyvavo mūsų posėdėje ir jis sakė, kad e, humanitarnė krizė Venezueloje yra viena iš rimčiausių humanitarnių krizių mūsų laikais. Pone Lorenzo, ačiū, kad atvykote, už tai, kad apžvelgsite humanitarnę ir politinę situaciją Venezueloje, tik žodis jums. Ačiū pirmininkė, ačiū už galimybę E, pristatyti į EIVT pas, naujausias žinias iš Venezuelos. E, kaip žinia, politinis sąstingis Venezueloje tęsiasi, politinė erdvė vis mažėja, ekonominis, socialinis ir humanitarnis poveikis to yra didžiulis. E, gali būti, kad netgi regionui, region, regione gali kilti neramumų dėl to atėjo kritinis momentas dabar. Pirmiausia, trumpai apie tai, kokį poveikį e, patiria žmonės. 10-12 milijonų žmonių Venezueloje e, reikia humanitarnės pagalbos, daugiau nei 90 procentų žmonių gyvena žemiau skurdo ribos, 6,8 e, milijono žmonių neturi neprivalgo, maždaug 20 procentų žmonių tai sudaro. Jungtinės tautos sako, kad 5 e, milijonai pabėgėlių ir prieglapšio prašytojų dabar yra. Galbūt tie skaičiai net didesni. Politinės, institucinės problemos egzistuoja, nesilaikoma teisinės valstybės principų. Ir mes nemanome, kad tie žmonių srautai kažkada greitai sustotų. Žmonės neturi prieigos prie socialinių paslaugų, maisto, ypač vaikai ir niešios moteris negauna maisto, e, vandens trūksta. Taip pat buvo žmogaus teisų e, pažeidimų Mišel Bašlė už pristatytų to negalime ignoruoti. Venezuela yra žmogaus teisų tarybos narė ir ji privalo taikyti žmogaus teisų apsaugos aukštus standartus bei užtikrinti specialiųjų procedūrų mechanizmų įgyvendinimą. E, jungtinių tautų atstovas žmogaus teisėms gali e, nevaržomai dirbti Venezueloje tačiau šiuo metu e, jungtinių tautų pasiuntinės e, prieiga ir darbas e, laisvas Venezueloje yra ribojamas, ji negalėjo patekti, pavyzdžiui, kai kurios kalėjimus. Na, o kas dėl politinės situacijos, per keletą pastarųjų mėnesių situacija pablogėjo. Visi žino, kas nutiko sausio penktą dieną. Režimas pabandė e, užgrobti nacionalinę asamblėją. Nacionalinės asamblėjos nariai yra gazinami ir persekiojami, ypač per pastarąsias savaitės e, ypač e, viešasis transportas kolektyvos yra naudojamas tam. Ir štai, pavyzdžiui, e, netgi šeimos nariai yra parlamento narių gazdinami. Atrodo, kad dėryboms galimybių nebeliko. Tačiau dabar turime vengti e, negryžtamų procesų, nepaisant visuomenės susiskaldimo ir kompleksiškumo situacijos, mes turime dėti visas įmanomas pastangas e, tartautiniu lygiu ir galbūt pasinaudoti tą galimybę, kurią sudarys parlamento rinkimai 20 metais. Taip pat e, e, reikia patikimus e, rinkimus ir sąžininkus rinkimus užtikrinti rinkiminės komisijos e, reformavime turi dalyvauti e, Venezuelos pareigūnai, tai vis dėlto yra dar įmanoma. Europos Sąjunga vis dėlto mano, kad įmanoma to pasiekti, kalbant ir su Venezuelos partneriais ir startautinė bendruomenė. Europos Sąjunga už e, bendras startautinės pastangas bei rinkiminį sprendimą E, specialusis e, patikėtinis Enrique Iglesias kaip tik šiuo metu e, region, regione bando dėrėtis su vietos subjektais. Ponas Iglesias taip pat nuvyks ir į Karakasą per artimiausią savaitę. Tai bus jo misijos dalis. krizės mastas ir politinės pasiekmes reikalauja, e, kad būtų dirbama tarptautinėje bendruomenėje kartu tam, kad būtų demokratija ir taika palaikoma. Ko gero, visiems akivaizdu, kad mūsų didžiausias privalumas čia yra ES vienybė. Jeigu pastangos nebus sėkmingos ir rinkiminė komisija vienašališkai bus sudaryta, tai ko gero legitimumas bus prarastas rinkimų ir Venezuela nebesugebės toliau darybose dalyvauti. Mes e, manome, kad e, opozicija turi dalyvauti parlamentiniuose rinkimuose, o ES naudos savo turimas spaudimo priemonės vietoje ypač jeigu dėrybos e, nebus sėkmingos. Kaip žinia, e, tos priemonės nėra skirtos visuomeniai, visuomenės situacijai bloginti. Na, o kas dėl paramos Venezuelai, mm, ES yra įsipareigojusi prisidėti prie humanitarnės e, krizės sprendimo 170 milijonų eurų yra skiriama Venezuelai pačiai ir regionui visam nuo 18 metų. Venezuelos krizė tapo regione vienas iš didžiausių e, galvos skausmų, tačiau e, gana mažai dėmesio sulaukia ES. Ir ko gero parama nėra pakankamai didelė. 20 metų 20 man 2020 metais manoma, kad reikės 1,3 milijardų eurų, o kol kas nėra nieko skirta. Šis, dėl šios situacijos didžiausi migrantų srautai Pietų Amerikoje susidaro, tuos srautus galima palyginti su Sirijos srautais. Venezuelos e, migrantų skaičius regione padidėjo nuo 123 tūkstančių 15 metais iki 4 milijonų e, praeitaisiais metais. Sudėtinga yra dirbti Venezueloje dėl saugumo, logistinių e, priežasčių, ypač tartautiniams NVO ir nacionaliniams subjektams sudėtinga dirbti tokiamis sąlygomis. Nepaisant to, kad e, tartautinės kontaktinės grupės dirba uh, pagal humanitarnės programas ir nepaisant to, kad e, jiems prieiga dabar palengvinta yra. Vyko Bruselėje konferencija šiuo klausimu dėl Venezuelos ir buvo nuspręsta, kad reikia koordinuoto atsako pagal kito procesą. Reikia didesnio finansavimo bei organizuoti naują donorų konferenciją 20 metų pradžioje. Kol kas bent jau Junktinių tautų agentūros ir ES institucijos dirba kartu ir bando koordinuoti šį procesą, kad surastų geriausią vietą ir datą šiai konferencijai. Pirmininkas dėkoju. Na, o dabar laikas diskusijai. Iki be penkių. Iki pusės šešių arba apie penkiolikos šešių galime dirbti, 30-40 minučių e, turime. Michael Gala, Milan Mon, ponas Acalieros užsirašė, Lopas Achil, Mato, Čavi Lopes ir Hemart. Toks kalbėtojų sąrašas. Kas dar? Želena Zovko. Wallace. Fatiga, Sanchez Amor. Na, tokiu atveju Michael Geller EPP vardu pirmiausia. Dėkoju už naujausios situacijos pristatymą Venezueloje. Tikrai e, liūdna padėtis, skaičiai liūdni, e, režimas e, tikrai žiaurus, daugiau nei 5 milijonai už valstybės ribų atsidūrė ir milijonai žmonių patiria labai sudėtingas, gyvena sudėtingomis sąlygomis šalies viduje. Reikia palaikyti sprendimą padėti šiai šaliai, reikia remtis pasiūlymais tų žmonių, kurie vietoje dirba Reikia pasižiūrėti, kokias priemonės čia galima būtų pritaikyti. Ir aš manau, kad visi tam pritars. Dabar norėčiau paklausti, ar jūs žinote, kad pono Maduro vicepirmininkė ponė Delsė Rodrygės buvo sustojusi pernakvoti Madride ir toliau uh, skrido kažkur kitur ir tuo metu netgi spėjo susitikti su Ispanijos ministru. Aš nežinau, ar čia yra faktai ar gandai. Aš tik tai e, žinau, kas spaudoje buvo kalbama apie diplomatinius lagaminus, kurių viduje kažkas buvo. Ar jūs laikytumėte tai mūsų priimtų priemonių pažeidimu? Ar mūsų vienybė dabar nėra išbandoma tokiais vienašaliais veiksmais. Ką Jūs pakomentuotumėte apie tai? Taip pat taryboje vykst, e, dirba darbo grupė, releks e, sankcijos yra numatytos. Ir pavyzdžiui, reikėtų galbūt pasižiūrėti, kaip uh, sankcijų, kaip kad Ukrainos ar šiuo atveju yra laikomasi. Ką galime padaryti tam, kad e, tokie dalykai nevyktų ir kad nebūtų siunčiamas klaidingas signalas e, ponui Maduro? Manau, kad Ispanija tikrai neturėtų siūsti tokių dviprasmiškų signalų šiam režimui nes e, dabar susidarys įspūdis, kad likusiai Europai tai nerūpi. Ačiū dabar žodis Čiavi Lopes, jis yra Eurolat taip pat bendra pirmininkis. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti e, mūsų svečiai už situacijos pristatymas, tikrai situacija sudėtinga. Taip pat e, dėkojame už tai, kad e, pristatėte politinės priemonės. Šiuo mm, metu susidaro įspūdis, kad situacija be išeities ten yra. Ir taip pat dar mūsų laukia kitas sudėtingas klausimas - humanitarnė situacija. Ji labai bloga yra ir turi labai didelio uh, poveikio visame regione. Uh, Ir štai pavyzdžiui, e, vyriausybės, vyriausybinės uh, ins, institucijos jau ir taip susiduria su problemomis šiame regione ir štai dar turi tvarkyti su milijonais pabėgėlių. E, Ekvadoras, Kolumbija, Peru su tuo susiduria. Jie e, turi dėti didelės pastangas tam, kad dar primintų, priimtų ir tuos žmonės. Na, o dabar pirmiausia trumpai keletas bendro pobūdžio e, pastabų dėl šios diskusijos. Mes e, nuolat e, ir e, aistringai aptarnėjome situaciją Venezueloje, štai jau 10 rezoliucijų, 14 diskusijų audringų vyko parlamente. Aišku, reikia apie tai kalbėti, tačiau kas kartą kyla klausimas, ar tikrai mūsų dėmesys Venezuelai naudingas yra Venezuelai, o gal tik tai mums patiems tai yra e, naudinga parodyti e, savo susidomėjimą situaciją. Ar tai naudinga yra Venezuelai? Atvirai pasakius, nežinau, ar tai kažkokios naudos jiems atneša gerai, kad apie tai kalbame, kad e, šios klausimus keliame, Tačiau jeigu tai yra naudojama kaip politinis ginklas čia ar kažkokiose valstybėse narėse, tai e, mums tikrai galbūt geriau būtų daugiau dėmesio skirti mūsų vienybei, kaip kad sakė kolega. Kitas dalykas, e, visos valstybės narės, visos vyriausybės e, pritarė bendrajai pozicijai, taip pat ir Ispanija. Ir štai valstybės narės, e, kaip kad vyriausias įgaliotinis e, priminė, ir Europos komisijos atstovai priminė, turime laikytis tos pozicijos. Taigi bendra e, patvirtinta pozicija egzistuoja, visi turi tos pozicijos laikytis. Ir štai dabar, kas būtų naudinga Venezuelai. Pirmiausia, humanitarnė konferencija, donorų konferencija labai svarbu, kad parlamentas tinkamą dėmesį skirtų e, humanitarniai konferencijai ir dar dėl politinio sprendimo. Štai jau tuo baigsiu pasakyti. Taigi, pirmiausia, reikalinga strategija, kurią pripažintų visos valstybės narės ar beveik visos. E, reikia taip pat tarptautinio sprendimo spaudimo, galbūt atskirų valstybių narių e, atitinkamo spaudumo, reikia, kad e, vyktų e, rinkimai ir reikia, kad ši politinė krizė būtų išspręsta. Ačiū. Žinių ir idėja bei žalieji žodžio nepaprašė. Taigi dabar EKR vardu Ana Fatiga. Pone Fatyga, jūs ryte norėjote, kad koordinatorius kalbėtų pirmiausia, o dabar atvirkščiai sakote. Taip, taip, bet ko gero pati frakcija turi nuspręsti, e, kas kalbės frakcijos vardu. Mes su ponu Deš e, susitarėme, kad jis kalbės šiuo klausimu frakcijos vardu. Mes nusprendėme kitaip, sako kalbėtoja pirmininkas. Aš jūs manęs nemokykite. Uh, Ačiū pirmininkė. Matome, kokia baisi situacija susidariusi Venezueloje po 20 metų čiavęs socializmo. Atrodo, kad situacija nuolat blogėjo ir toliau blogėja. Ir tai vyksta su Kubos pagalba tai yra, ko gero, žiauriausias režimas egzistuojantis šiuo metu mūsų planetoje. Daugiausia žmonių čia yra nužudoma, daugiausia žmonių iš čia bėga, daugiau negu Sirijoje e, tų žmonių yra. Ir nepamirškime, kad ten net karas nevyksta. Štai daugiau nei 30 tūkstančių žmonių jau yra nužudyta per metus asmenų. Uh, tai ir baisus dalykai vyksta. Ir aišku, už tai atsakingas nusikaltelių režimas, Maduro režimas ir dėja to režimo nepakankamai e, tartautinė bendruomenė pasmerkė ir nepakankamai spaudimo jam darė. Tas režimas ir toliau elgėsi provokuojančiai. Ir dabar situacija tokia, kad Ispanijoje viena partija e, susikūrė Venezuelos finansavimo dėka ir štai dabar ta partija e, yra netgi dalyvaujanti Ispanijos vyriausybės e, darbe ir tos partijos atstovai sėdi šalia Maduro netgi. Ir tos partijos atstovai netgi ES taryboje. E, E, sėdi. Ponas Sančias atsisakė pona Maduro e, priimti. Ir štai dabar, nepaisant to, vienas iš jo e, ministrų slaptomi, paslapčia susitiko su Maduro vicepirmininkė, kaip žinia, tiksliau pavaduotoja. E, šis asmuo yra kaltinamas baisiausiais nusikaltimais, taip pat ir prekyba narkotikais. Ir tas asmuo dabar susitinka su Ispanijos ministru. Situacija vis blogėja. Užfiksuojami yra ryšiai tarp Ispanijos vyriausybės ir šios diktatūros. E, yra daromas spaudimas socialistų partijai. Kaip žinia, socialistų partijos ryšiai nėra labai aiškus su. su E, Venezuela, kaip žinia, Zapatero buvo sulaikytas, yra kažkokių neiškių čia dalykų, jie bando tai slėpti. Tačiau dabar viena iš Europos vyriausybių yra glaudžiai susijusi ir bendradarbiauja su viena iš baisiausių diktatūrų pasaulyje šiuo metu. Aš manau, kad e, situacija tikrai rimta. Ačiū, žodis kolegai Volis. Ačiū pirminkė, ačiū um, už Jūsų pasisakymą, ponė. Jūs nupiešti labai blogą situacijos Venezuela vaizdą. Aišku, problemų yra jau kurį laiką. Aš praėjusiais metais ten buvau savaitę ir man mačiau, kad daugelis žmonių e, yra sunku. Tai jūs sakėte, kad sprendimą gali priimti tik tai Venezuelos žmonės. <clears throat> nors manote, kad reikia tarptautinė bendruomenė turi padėti. Noriu Jums pasakyti, kad aš nemanau, kad Europos bendryje daug padėjo. Noriu pasakyti, kad buvo didelė klaida pripažįsti Guaido šalies prezidentu, e, taip kaip, kaip to reikalavo JAV. Ir nors jis buvo paskirtas nacionalinės asamblėjos lyderiu, ir jį dabar pakeitė kažkas iš dešiniųjų, jis visgi nebuvo išrinktas prezidinku. Ir tai yra visiškas tarptautinios teisės pažeidimas, kad jis pripažintas Venezuelos prezidentu, nors jis niekada nebuvo išrinktas tokiu. Galbūt praleidau kažką jūsų pasisakymę, bet negirdėjau, kad jūs būtumėte pasakiusi žodį sankcijos, bet galbūt tiesiog praleidau. Bet e, turint galvoje Venezuelos problemas, Čia neaukštoji matematika su, su, suvokti, kad didžiausia įtaka tokioje sudėtingoje situacijoje esančioje šalyje yra susijusi tiesiog su amerikiečių sankcijomis. Jie deda didžiulės pastangas nuo tada, kai valdžiatėjo Čiavisas 29 metų sausio mėnesį nuversti vyriausybę. Ir jie, jie puikiai padirbėjo, pakeisdami vyriausybės darbą savo sankcijomis. Tos sankcijos yra drakoniškos, jos, jos e, žaloja žmonės, o ne Maduro. Jos varo žmonės iš šalies, kad jie galėtų išgyventi kažkur kitur. Ar nemanote, kad Europa turėtų reikalauti panaikinti sankcijas? Ar nemanote, kad turite dirbti su Venezuelos vyriausybė ir pabandyti išspręsti tą sudėtingą situaciją, nes viskas, kas buvo bandyta iki šiol, neveikia, kaip aš suprantu. Ir, kiek žinau, žmogaus teisų organizacijų, pasaulinių, pasaulinio garso organizacijų teigia, kad tarpnių, te, tarpnių įstatymų, tarpnės teisės šiuo atveju nesilaikoma. Ačiū. Ačiū, ponia Volis. Antrasis raundas. Pane Zovko, EPP. Siūlau kalbėti po dvi minutės, dabar nuo dviejų iki trijų. Ačiū, pirmininkė. Prieš keletą metų Sakrovo premijai įteikėme Venezuelos opozicijai ir girdime dabar pranešimus. Dabar girdime, kad opozicija ir iš tikrųjų yra labai sunku Venezueloje yra piknaudžiavę žmogaus teisėmis. Europos Sąjunga nu, paskyrė sankcijas vyriausybei. Kokios yra priemonės, kurį įmas išorės veiksmų tarnyba, kad informuotų vyriausybės, jeigu jos pažeidžia tas sankcijas? Jeigu tiesa, kad ne, ponas Sančiasas susitiko su e, Venezuelos atstovė oro uoste, tai taip pažeidžia sankcijas. Ar informavote juos, kad jie pažeidžia sankcijas ir gal galite pateikti atsakymą? Ar kokiu priemonių imsitės informuodami juos, kad jie pažeidžia sankcijas? Ačiū, ponas Sančias Samo. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju už informaciją. Atrodo, kad čia nieko naujo, situacija niekaip nesikeičia. Mes tiesiog turime viltis, kad atsiras kažkoks sprendimas. Tikėkime, kad rinkimų komisijos veiksmai bus objektyvus ir juos pripažins tarptautinė bendruomenė. Kai dėl žmogaus teisų, tai politika yra užstrigusi aklavietėje ir mes matome ir čia, e, tai kai kalbame apie Venezuelą, mes siejame su vidaus tikslais, kaip taip demonstravo kolega Turts. Turime suprasti, kad tai yra beprasmiška ir Venezuelai niekaip nepadeda, nors galbūt padeda kai kuriems. Žinoma, kad Europos vyriausybės, įskaitant Ispaniją, bet kokią kainą bandys išlaikyti vienybę, bet reikia taip pat suprasti, kad kai kurie klausimai, kurie aptariami čia, kaip pavyzdžiui sankcijų režimas, jau kaip buvo sakyta pono Barelio, priklauso nuo valstybių narių norų. Jeigu pasirodytų, kad vyriausybė nesilaiko skirtų sankcijų, tai nacionalinis parlamentas turėtų tai aiškintis, o ne čia. Reikėtų tai daryti, kai tai darome čia. Mes tiesiog keliame abejonės mūsų rūpeščių Venezuelos atžvilgių ar mūsų siekių dėl Venezuelos politinių tikslų. Nemanau, kad čia parlamentui, parlamente šitam naudinga ir tai nepadeda nei valstybėms narėms, nei Venezuelai. Kolega Turts minėjo Maduro, kuris pasidžiavo ministrų taryboje mano šalyje. Kad tam e, socialistų vyriausybės siunčia ambasadorius ir remia tiranų, reži, tironų režimus, aš turiu tiesiog nuolankiai atsiprašyti kolegų, kurie nori kalbėti apie Venezuelą, nes jiems įrūpi ir kurie nenaudoja tai kaip galimybės kritikuoti Ispanijos vyriausybę. Vyriausybė daro kaip visada darė, kai kalbama apie Venezuelą, palaiko vieningą Europos poziciją Ir reikia ne... galvoti apie tai, kai kalbame apie tai, kad ponia Rodrygės buvo Ispanijos teritorijoje. Pone Fotyga. Ačiū pirmininkė. Būtent prezidentas Maduro ir jo pirmtakas šalį, kurie šalį, kuris potencialiai buvo rojus, turintis didžiulius gamtinius išteklius, gerą klimatą, E, kvalifikuotą gana darbo jėgą ir būtent jie nuvedė šalį prie žlugimo ir sukėlė vieną didžiausių humanitarinių krizių pasaulyje. Noriu priminti kolegoms, kad tarptautinė bendruomenė, būtent kai kalbame apie tarptautinę teisę, tai tarptautinė bendruomenė turėjo didžiulių abejonių dėl rinkimų laisvės, laisvų rinkimų Taip pat Sakarovo premiją įteikėme Venezuelos parlamento opozicijai ir mes privalome rodyti solidarumą mūsų kolegoms, kurie atstovauja Venezuelos visuomenę. Ir jų gazinamas yra kasdieninis dalykas. Kai dėl pono Guaido, kaip sakė ponė ambasadorė, daugiau kaip akivaizdu, kad, kad jo artimiausi šeimos nariai patiria grasinimus. Norėjau paklausti, na, atsižvelgiant tą spaudimą, kurį Maduro režimas daro, koks, koks kokio lygio yra parama Guaido. Ir kiek kokių yra išorės kitų trečių šalių atstovų šalyje. Girdėjome, kad Rusijos e, atstovų buvimas ten yra matomas. Na, nu, ta, ačiū toliau likusiai pasisakantis Ponas Milan Man pirmasis iš APP. E Ačiū pirmininkė. Dėkoju EIVT atstoviai už pateiktą informaciją apie situaciją Venezueloje, skaitant ir humanitarinę situaciją, kuri dėja susidarė tokia dėl vyriausybės, Maduro režimo, korupcijos Nereikia žiūrėti, ieškoti išorės veiksnių aiškinant šią situaciją. Aš noriu pateikti porą komentarų. Turime būti atsargus, bandydami įvertinti naujus dialogus su Maduro. Nes tokios darybos ar dialogai tiesiog leido Maduro laimėti laiko, turint galvoje trotinę ir vidinę vid šalies vidaus nuomonę. Dominikos, Respublika Barbadosas ir taip toliau. Visi bandė pradėti darybas, bet dėl to tik tai daugiau represuojama opozicija. Nacionalinės asamblėjos konstitucinių aspektų ne, nesilaikoma. Ir matome pastaruoju metu, kas buvo su Guaido. Turime būti atsargus. Praėjusį mėnesį šis parlamentas pareikalavo pratesti specifinės sankcijas skiriamas žmonėms pažeidžiamės žmogaus teisės. Kaip suprantu, pirmadienį ministrų taryba kalbėjo apie Venezuelą, bet vyriausiasis įgaliotinis, e, tai yra atstovė iš išorės veiksmų tarnybos, nieko apie tai nepasakė. Tarp klausimų susijusių su Venezuela, tai nežinau, ar tranzito per Ispaniją ponios Rodrigės Gomės, viceprezidentės, buvo aptartas. Tranzitas, atvykimas iš, ar išvykimas yra draudžiamas tarybos, o čia kalba apie tranzitą. Kas Europos lygmenių gali pateikti visą informaciją, ar tai taryba. Turime tautų grupę ir čia ir komisija, ir EIVT dalyvauja, ir taryba dalyvauja. Ir jau uždavė klausimą apie apribojimus asmenėmis. Aš pamenu, kad RELEX procedūros įgaliojimai reikalauja pateikti visą informaciją apie numanomą tarptautinių režimų pažeidimą. Dėl to aš ir klausiu jūsų. Relex grupė, ar jį pasiuntė informaciją Ispanijos valdžiai ir ar jį tai padarys? Ar EIVT kalbėjusi su pirminkaujančia Kroatija, kuri, man atrodo, pirminkauja Relex grupiai? Ar EIVT imsis kokiu veiksmu? Ponas Borelis sako, kad ne komisijos tai reikalas, o tarybos. Ar būtent šios grupės reikalas. Taigi norėčiau išgirsti jūsų atsakymą į šį klausimą. Kolega jau minėjo lagaminų klausimą. Aš neturiu apie tai laiko kalbėti. Aš norėčiau išgirsti jūsų atsakymą apie tą tranzitą ir panašiai. Panas Arlesos. Labai ačiū, pirmininkė. Prieš keletą dienų Ispanijos vyriausybės e, pirmininko pavaduotojas nustebino pateikdamas deklaraciją, kad Venezuela nieko nedomina. Na, mūsų nuomonė šiek tiek skiriasi. Mums atrodo, kad Venezuela ir toliau turi išlikti mūsų prioritetas mus įdomina dėl mūsų siekio užtikrinti demokratiją Venezueloje. Ir taip pat dėl baisios humanitarinės krizės, į kurią yra patekusi šalis. Kai dėl sankcijų, tai be abejonės didžiausia sankcija, kuri turi, turi būti panaikinta, tai yra sankcija venezueliečiams Tai yra šis režimas, kuris reiškia ekonominį žlugimą, korupciją ir represijas. Tad šiuo pagrindu esu įstikinęs, kaip ne ir kiti kolegos, kad jūs esate girdėti apie tranzito e, istoriją, tai yra sankcijų pažeidimas ją sutiko Ispanijos vyriausybės atstovas oro uoste. Šis e, dalykas pristatomas kaip elementas kūrintis konfrontaciją. Taip nėra. Vakar Madrido teisėjas pareikalavo pateikti saugumo kamerų oro uoste įrašų. kadangi e, įtariama, jog tai yra e, baudžiamasis nusižengimas, įvykdytas nusikaltimas. Ši situacija kasdien darosi vis rimtesnė. Tad turint galvoje tokią situaciją, nepateisinama, kad Europos Sąjunga per minėtos mechanizmus, RELEX grupę, jos sankcijas paprašytų informacijos. Mes turime laikytis vieningos pozicijos Venezuelos atžvilgių, bet ta bendra pozicija turi aiškiai pripažinti, reiškia Juana Guaido pripažinimą ir griežtą sankcijų gyvendinimą. Deja, Ispanijos vyriausybė abiem klausimais šiuo metu to nedaro. Ačiū dabar žodis tam, kas turbūt šalį geriausiai pažįsta, tai yra ponai Lopės. Ačiū. Pasiklausęs e, šių kalbų, aš esu stikinęs, kad nebūtina aiškinti, kodėl Venezuela domina ES ir šį parlamentą. Tačiau turiu paaiškinti kai kuriems nariams, kodėl ponas Guaido yra nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Vienintelis, vienintelė teisėta institucija Venezueloje. Po to, kai jis buvo išrinktas prie 12 mėnesių, buvo, jis buvo perrinktas, kai buvo bandoma parlamentą uždaryti Maduro režimo rankomis. Tie, kurie nuogastavoja dėl sankcijų, kad tai yra bausmė žmonėms, o ne režimui, tai noriu priminti, kai Maduro režimas atėjo į valdžią, šalyje buvo išgaunama 4 milijonai barelių naftos per dieną. Šiandien yra mažiau negu 700 tūkstančių barelių per dieną. Tai, kas ke, tai kelia badą. O neteisėtas aukso kasyklų išnaudojimas taip pat kelia problemų. čia buvų gentis taip pat išmiršta ar turi persikelti. Dėl to dėmesys Venezuelai. Negalima pradėti iš naujo dialogo, nes tokiu būdu režimas tik tai laimėdavo laiko. Mes einame prieš Venezuelos žmonės, jeigu tęsime tokį dialogą. Jeigu toks dialogas neduoda jokių aiškių pozityvių rezultatų, tai tuomet jokių rezultatų nesulauksime. Būtent sankcijos veikia, kai jos bus gyvendinamos ir jų bus laikomasi, tai jos veiks. Bet kol kas, e, kol kas viena vyriausybė tų sankcijų netaiko. Sankcijos turi būti gerai apgalvotos ir jas reikia griežtai stebėti. Ir tokiu būdu mes užtikrinsime, kad ponas Maduro atsisakys, atsisakytų pagaliau valdžios. Ačiū, kolega Mato. Ačiū, pirmininkė. Kai kalbame apie Venezuelą, mes gal prisimename Kanarų salas, aš iš ten turime šimtus tūkstančių kanariečių, kurie gyvena, gyvena Venezueloje, bet norėjo grįžti ir negalėjo tai padaryti. Tai esminis momentas. Manau, kad jis jau seniai toks yra Venezuelos atžvilgių. Per ilgai netgi venezueliečiai kenčia. Venezuelos viceprezidentė pana Rodrygės Gomes negalėjo pakliūti į Šengeno teritoriją ar Ispaniją. Ji atvyko į Ispanijos teritoriją, į oro uostą, o jūs teikiate, kad tai nėra problema. Ji išvyko iš oro uosto, susitiko su vyriausybės ministru. Ispanijos vyriausybės ministru. Tuo pat metu šio parlamento narių delegacija, kurie laisvai gali šiaip judėti, nusileido Venezuelos oro uoste, buvo priversti grįžti be jokių paaiškinimų. Turime dvi visiškai skirtingas situacijas. Panas Leopoldo Lopes labai aiškiai pasakė, kad mūsų visos darybos tai yra farsas, nes žinome, kad sąlygos, kurios nustatytos, neleis vykti laisviems rinkimams. Venezuelos žmonės teisėta vyriausybė su to nestinka. Aišku, kad mes esame atsidavę Venezuelai, jie mums rūpi. Bet tam tai reikalauja išsiaiškinti, kas vyksta Kalbame apie bendras mūsų rezoliucijas ir jų laikomis, laikomasi. Reikia išsiaiškinti, kas vyko su tais 40 lagaminų. ES turi imtis veiksmų, nes neišgirdome visos tiesos. Jums tenka dvi užduotis. Labai aiškiai buvo čia pasakyta, kad reikia veikti per relaksą ir čia komisija gali priversti valstybės narės laikytis sprendimo. Tokia yra būtinybė. ES turi laikytis e, savo rezoliucijų, savo sprendimą. E, turime paremti Venezuelą, nes nuo to priklauso ir, ir mūsų autoritetas, Europos parlamentas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 Thank you. And the final speaker is our colleague, the President of the Conference of Committee Chairs, Antonio Tajani. Grazie. E, ponas Tajanio, e, ačiū pirmininkė. Mes pripažįstame Juaną Guaido kaip laikinai Venezuelos prezidentą, kaip pirmoji Europos instituciją, mes tada pasisakome už demokratiją, mes skiriame Sakrovo premiją Venezuelos opozicijai. Bet nematome panašių griežtų, e, drąsių sprendimų, kurios priimtų komisija ar vyriausias įsigaliotinis. Mes reikalavome, kad sankcijos būtų taikomos tiems, kurie atime laisvę iš Venezuelos žmonių. Reikalavome, kad e, e, vyktų pokyčiai ir vyktų tinkami rinkimai. Dar vienas dalykas tai yra euro e, naudojimas Venezueloje. Venezuelos centrinės bankas parduoda Venezuelos auksą, gali būti nelegaliai ir pasinaudodamas Turkijos magnatų uh, E, pagalbą, o tie pinigai neaišku, kam naudojami. Aš anksčiau prašiau, uždaviau klausimą vyriausiai migalioniui apie tai ir vis dar laukia atsakymą. Nuo lakryčio mėnesio praėjo keturi mėnesiai be jokio atsakymo ženklą iš vyriausiojo įgaliotinio. Tai yra konkretai problema. Negalime apsimesti, kad nieko nematome, nieko nežinome. Ir aš manau, kad Tai rodo taip pat ir pagarbos trūkumą iš vyriausiojo įgaliotinio pusės parlamentui. Turime tarp institucinį sutarimą ir e, turi parlamentas laukti atsakymą. Mes turime žinoti, kas vyksta su Venezuelos pinigais ir e, pinigais, e, kuriuos parduoda, parduoda kuriuos uždirba parduodami Venezuelos auksą Maduro draugai. Daug buvo pasisakiusių kolegų. Paprašysiu atsakyti, kaip įmano daugiau užduotų klausimų. Mes dabar turime 15 minučių dar likusių iki posėdžio pabaigos. Ačiū pirmininkė. Aš pabandysiu atsakyti visus klausimus ir pastabas. Delsė Rodrygės e, vizitas, pažeidimas galimas sankcijų, pabandysiu tai aptarti. Ko gero mano atsakymas e, bus toks pat, kaip kad ir vyriausias įsigaliotinis plenarnio posėdžio metu atsakė. Noriu tik tai priminti, kad e, valstybių narių, valstybės narės privalo laikytis sankcijų ir apribojimų. Dėl releks klausimo. Kai yra draudžiama keliauti, tai tarybos sprendimas tokius atvejus numato ir tai teisiškai saisto valstybės narės. Tačiau kas dėl ribojančių priemonių, e, tai e, tarybos reglamente tai nenumatyta. Ir čia, jeigu tarybos reglamente tai nenumantyta, komisija negali imtis pažeidimo procedūros prieš valstybės narės. Apribojančios priemonės yra numatytos Delsė ir Rodrygės. Ir to, tų ribojančių priemonių naudojimas jau yra valstybių narių atsakomybė. Taigi jau vien tai atsako į daug klausimų iškeltų. Mm, gerbiamasis ponas Volas uždavė klausimą. Taip, aš paminėjau sankcijas tikrai. Du svarbus dalykai yra štai kokie. ES numatytos sankcijos yra individualios sankcijos. 25 penki režimo nariai yra sankcionuojami. Jie yra glaudžiai susiję su rimtai žmogaus teisų e, pažeidimais ir tos sankcijos tikrai niekaip nepaveikia Venezuelos žmonių. Čia jau mūsų požiūris skiriasi nuo JAV mes sankcijų neįsivaizduojame kaip vienintelio instrumento, mes turime visą eilę ir kitų instrumentų. Vis dėlto pasakyčiau, kad e, ekonominės studijos ir įrodymai rodo, kad situacija Venezueloje, ekonominė situacija Venezueloje buvo bloga dar iki sankcijų pritaikymo. Ir štai dabar tos sankcijos įmonėms, verslui turės poveikio ir tik tai paaštrins jau ir taip sudėtingą visuomenėje situaciją. Tačiau, aišku, tos sankcijos reikalingos. Dėl paramos e, Guaido. Įdomus klausimas. Mūsų pastarieji duomenys ir informacija labai skiriasi. Prieš metus Guaido palaikė maždaug 60 procentų žmonių, tikrai didelę paramą turėjo. Tačiau kadangi jis jokių e, rezultatų ir pažadų čia įgyvendinti negali, Kaip žinia, jis yra persekiojamas ir pats e, vos išgyvena. Taigi parama jam irgi sumažėjo. Aš girdėjau, kad maždaug nuo 20 iki 40 tai procentų žmonių jį remia. Tačiau parama jam tikrai nėra tokia pat kaip prieš metus. Be jokios abejonės parama ir opozicijai sumažėjo, nes jie jokių konkrečių darbų nepadarė. Tokia dėja realybė. Kas dėl išorės subjektų veikimo, mes žinome, kas jie tokie, kaip kad jūs ir minėjote. Mes žinome, kad Rusija ir jų ministras Lavrovas lankėsi Venezueloje. Mes žinome, kad jie aktyviai įsitraukia į procesus Venezueloje, jie dirba Beje, JAV sankcijos prieš Rosnef buvo imtos taikyti ir tai yra būtent su Venezuela susiję. Daug suinteresuotųjų subjektų, politiškai ir ekonomiškai suinteresuotųjų subjektų veikia Venezueloje. Ir mes manome, kad būtent dėl to krize tęsiasi. Mes e, norėtume paskatinti tartautinę bendruomenę, jeigu ne vieningo požiūrio laikytis, tai bent jau nuosek, nuoseklų signalą siūsti dėl to, kaip reikėtų dėrėtis dėl sprendimų šiai šaliai. Na ir galiausiai, labai trumpai, mes žinome, kad e, tas e, parlamento narys išvyko, 90 procentų tap skrydžių buvo nutraukti į Venezuelą ir čia jau yra grinai politinis sprendimas, e, jokio tyrimo nebuvo atlikta, nepagristai šis sprendimas priimtas, todėl mes tikrai nepalaikome tokio skrydžių nutraukimo. Dėl Ana Batanis laiško. E, Prašymą parašyti laišką. Sudėtinga tai padaryti. Daug e, sklinda gandų e, Venezueloje apie auksą, krauju aplastytą auksą. Štai pavyzdžiui, Juan Guaido, kai buvo Europoje, sakė, kad e, sudėtinga yra gauti rimtų įrodymų. Eksporto skaičiai Venezueloje irgi nieko nerodo. Mes duomenų apie tai neturime. Na ir kadangi neturime informacijos, neturime duomenų, labai sudėtinga daryti kažkokias išvadas ar remtis gandais. Na, bet aišku, mes galvojame apie galimą atsakymą į tai. Ačiū pirmininkė. Pirmininkas, na, be jokios abejonės į visus klausimus nebuvo atsakyta, ponas Mato, matau, dar nori kitą klausimą užduoti. O kaip dėl ministro ir tų lagaminų? Kas tuose lagaminuose buvo? Jūs neturite irgi įrodymų, informacijos neturime? mes ne tik, kad įrodymų neturime ir informacijos apskritai neturime. Dar liko devynios minutės. Ponui mato žodis, ponui Minaman ir ponas Andžel dar. Aš apie lagaminus nekalbėsiu. Jūs sakėte, kad svarbus budrumas ir e, apribojimų pritaikymas realus. Tačiau dabar akivaizdu, kad nesilaikoma budrumo prievolės valstybėse narėse. O jūs sakote, kad ES, ES institucijos nieko negali padaryti tokioje situacijoje? Nu, ačiū už atsakymą. Ačiū ponui. Mato dabar žodis ponui Minanmon. Jeigu gerai suprantu, Relex atstovų grupė, Relex e, grupė tiesiog nėra kompetitingi. Tačiau e, ponas Borelis plenarnio posėdžio metu praeitą savaitę kalbėjo ne apie Relex. Jis sakė, kad EIVT e, yra bendra, bendradarbiauja su valstybėmis narėmis dėl galimų žmogaus teisų e, pažeidimų tam, kad sankcijos būtų pritaikytos vienodai visose valstybėse narėse. Ponas Borelis vis dėlto kalba apie tam tikrą kompetenciją e, būti budreis, užtikrinti, stebėti situaciją. Tačiau jūs sakote, kad Relex e, net nėra kompetitinga grupė, tačiau EIVT irgi ne. Tačiau e, pono Borel, ką tik tai aš pacitavau, galbūt EIVT vis dėlto atsakinga už stebėjimą situacijos. Ponas Mato e, irgi apie tą patį kalbėjo. Tai yra akivaizdus pažeidimas ir niekas negali nieko padaryti. Jeigu jų komisija, jūs nieko negalite padaryti, gal kažkas kitas gali ką nors padaryti. Ačiū, Palo Andžel, dabar dar kartą žodis. Ačiū. Aš pirmiausia norėčiau atsiprašyti, nes man reikės išeiti į AFKO. Ta pati e, turėjau išėjęs pasakyti jiems ten, atsiprašyti, kad nedalyvavau ir čia vėl sugrįžti. Taip, e, toks elgesys yra netoleruotinas. Reikia tai pabrėžti. Tačiau aš dabar norėčiau štai ko paklausti. paklausti. Ar nereikėtų apie tai e, kalbėti viešai? Ar neturėtų Europos komisija viešo pareiškimo padaryti, galbūt aukščiausiasis, vyriausiasis įgaliotinis galėtų tai padaryti, juk jis yra atsakingas už šios klausimus. Ar nereikėtų pasmerkti tokio Venezuelos e, Maduro režimo elgesio. Aš e, suprantu, kad jums patogu taip kalbėti, tačiau e, kadangi Maduro režimo pozicija vieša yra atitinkama, mes irgi turėtume parengti ir sakyti savo ES viešą poziciją. Ar būtų daugiau prašančių žodžio? Jeigu ne, vėl paprašysime uh, E, atsakyti mūsų viešnios. Ačiū pirmininkė. Aš pabandysiu atsakyti į abu e, ponų Matos ir Milan klausimus. Vyriausiasis įgaliotinis negali atlikti tyrimų dėl galimo ES sankcijų režimo pažeidimo. Jis atsakingas už tai, kad e, bendroji saugumo politika buvo įgyve, būtų įgyvendinta. Taigi čia jis gali tiesiog pasidalinti savo būkštavimais su taryba ir valstybėmis narėmis. Ir tai tik tai e, patvirtina tai, ką vyriausias įgaliotinis sakė plenarinė posėdžio metu. Dėl antro klausimo, taip, vyriausias įsigaliotinis e, pats e, turi nuspręsti dėl pareiškimų ir mes priimame domen jūsų susirūpinimą. Dabar atrodo šį klausimą nagrinėti jau galime baigti. Šiandienos e, posėdį baigsime. Rytoj ryte 9 val. dirbsime toliau. Vytaldas Vaidžiakovskis pirmininkaus posėdžiui. Kitą savaitę kolegos vyks į Turkiją, paprašysiu jų niekur neišeiti, e, nes mes iš karto dabar pradėsime pasirengiamą į delegacijos susitikimą.